kuri, kuri būtų užtikrinta e, vieningų ES valstybių narių vienbalsiškų sprendimų ir patvirtinimų. Dėkoju. Rytoj balsuosime dėl šio pranešimo, tai įvyks 12 valandą. O dabar pereikime prie Matsonį pranešimo. Suteikiu žodį pranešėjai ir minėjai Matsonį. Ačiū pirmininkė. Štai aptarėme šį pranešimą. Jo tema yra biudžeto apribojimų poveikis regionų ir vietos valdžios institucijų biudžetams. Dėl krizės išlaidoms nustatytos griežtesnės taisyklės ir nebeliko sąsajos tarp išlaidų ir taupimo. Politikos kuriomis bandoma gaivinti ekonomiką, ją auginti, jos atneša ir tam tikrų pasiekmių. Aš kalbu apie sanglaudos politiką. Investicijų išlaidos bando mažinti skirtingų valstybių ir regionų skirtumus. Tačiau vietos valdžios, kurios bando įgyvendinti europinės politikas, joms sunku vykdyti savo įsipareigojimus. Duomenys apie išlaidas rodo, kad sanglaudos politika traukiasi. Investicijos daromos investicijos turėtų atitikti europinės taisyklės. sanglaudos politikos e, išlaidos neturėtų būti laikomos struktūrinėmis išlaidomis. Jos juk yra skirtos 20 metų tikslui. E, o dabar mes esame įsivėlę į nesėkmingą uždarą ratą. Užland, u, išlaidoms užkertamas kelias ir taip pat taikomos sankcijos. apskaičiuojant investicijų išlaidas, joms neturėtų būti taikomi mokesčiai. Tai susiję su einamąją sąskaitą ir su deficito apskaičiavimu. biudžete reikėtų atskirti europinį finansavimą ir nacionalinį finansavimą. Tada vietos valdžios institucijos galėtų subalansuoti savo biudžetus. Šis pasiūlymas skiriamas komisijai ir valstybėms narėms. Siūloma atsižvelgti į pasiūlymus, derantis dėl sanglaudos politikos. Reikia užtikrinti daugiau lankstumo Mes dirbame ranka rankon su pranešėjais, kurie rengia pranešimą apie sanglaudos politiką komitete, e, biudžeto komitete ir užimtumo komitete didelę daugumą pranešimui pritarta. Šis pranešimas atitinka diskusijas taryboje diskusijas dėl fiskalinės politikos. Tikslas yra iki 20 metų sukurti tvarę Europą. Mes negalime raginti komisiją gaivinti ekonomiką, jeigu mes negalime susitarti dėl stabilumo ir augimo pakto pagrindinių punktų. Atsižvelkite į šituos mano svarstymus ir tikiuosi, kad Europos parlamentas balsuos už mano pranešimą. Taip, parlamentas parodytų, kad yra atsakinga įstatymų institucija ir neleidžia mažumai blokuoti tokių pasiūlymų. Uh, Sakymai, prašau žodžio, ponė Andželilį visų pirma suteikiu žodį. Grazie, prezidente. O... Ačiū pirmininkė. Nes Matsonį pranešimas yra puikus. Čiuopiami pasiūlymai pateikti, stengiantis užtikrinti, kad būtų tinkamas lankstumas augimo ir stabilumo pakto atžvilgių numatytas, kad būtų prioritetai. Tikrai gerai, kad nei neįtraukdamas produktyvės investicijas subsidijos 60 procentų yra e, regioninių lyg, vietos lygmenių skirta ir nacionalinė finansavimo e, komponentai taip pat neįtraukiami. Tai yra strateginės išlaidos labai, svarb, labai svarbios, kad būtų galima pasiekti 2020 e, metų tikslų. Tai yra ir tvarumas, ir augimas, ir užimtumas. Man atrodo, vertėtų prisiminti tai, kad tai yra kad šis paktas yra stabilumo, taip, bet ir augimo. Ačiū, prie Angelilį. Nastabaždį. Tisztelt elnök úr! Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, sveikinu savo kolegę Matsonį už šį puikų pranešimą ir sutinku su jos pasiūlymais. Sanglaudos politika yra labai svarbi ES gyvenime. Deja, nuo 2014 iki 2020 bus numatyta mažiau lėšų iš sanglaudos e, biudžeto. Dėl to ponios Patsonė pasiūlymai yra labai geri. Tai yra, pavyzdžiui, pasiūlymas užtikrinti lankščias e, taisyklės e, turint omenyje makroekonominės dabartinės sąlygas. Aš sutinku su ponia Maconi, kad sanglaudos politika turėtų atrodyti taip, jog valstybės bendrasis finansavimas neturėtų būti įtraukiamas į finansavimo mechanizmą e, ir neturėtų būti vertinamas kaip e, trūkstamos lėšos. Aš e, visų naujųjų valstybių narių vardu pritariu šiam pasiūlymui. Dėkoju. Dabar ponas Galakeris. Noriu pasveikinti pranešėją parengus tikrai labai svarbų pranešimą, labai svarbų mano šaliai pranešimą. Um, tikrai nedarbo lygis auga, ekonominė recesija, visa tai. Uh, um, padarė didžiulį poveikį e, mano regionui. padėtis iš dalies um, buvo pakeista, kuomet regionas skyrė 100 milijonų eurų. Nekerta kėliau klausimą regionės plėtros komitete, tačiau regio, tam regionai turi būti toliau mažinamos lėšos per septynerius metus. Gaila dėl to ir uh, PMV regionui taip pat yra numatytas bendras finansavimas žemės ūkio srityje lyderį jaunimo užimtumo saugumo srityje, taip pat e, transporto tinklams per kaimiškas vietovės. Reikia paminėti tokius projektus. Krisodželos. Ačiū, Krisodželos. αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα. Micro. Yes. Okay. Yes. Norėjau nuoširdžiai padėkoti kolegiai už pranešimą. Ji iš tiesų e, atkreipė dėmesį į problemos esmę. Mes turime spręsti šios klausimus, tačiau krizės ir taupimo politika prisidėjo prie tų problemų dar didesnio paaištrėjimo. Graikijoje žlunga ekonomika, su jį susiduria su energijos tiekimo problemomis, jie turi didžiulę e, skolų naštą. Kągi turime daryti? viešų, siekiant padengti viešu, viešasias išlaidas, reikia užtikrinti didesnį verslo aktyvumą, didesnės investicijas, e, e, viešasias investicijas regionų lygmenių. Tačiau būtent regionai turi e, ypatingai didelių problemų, turi dar mažiau išlaidų negu iki krizės. E, kad galėtų investuoti į, e, į, savo, į, į savo regionus. Taigi, kągi reikėtų daryti? Sanglaudos fondas, e, struktūriniai fond, kiti struktūriniai fondai turėtų prisidėti prie mažų ir vidutinių įmonių skatinimo paramos regionams, kad, jos, kad jie taptų lankstesni socialiniu, ekonominiu požiūriu, kad šie regionai ir geriau galėtų įvykdyti savo programas. Priešingo atveju mes taip ir ir liksime uždarame rate ir iš jo neišsiveršime. Tai yra problemos bendros ne, ne tik visai Europai, bet ir būdingos atskiroms valstybėms narėms. Dėkoju. Pone. Zahvaljujem predsjedavajući, posebno zahvaljujem izvjestiteljici na ovom izvješću. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą, kuris šre, pabrėžia E, investicijų vietos ir regionų lygmenių reikšmę. Ir ypač norėčiau atkreipti dėmesį į e, prioritetus ES lygmenių ir taip pat tikslus, kurių reikia siekti vietos ir regionų lygmenių. E, tai turėtų būti sanglaudos politikos tikslai. Taip pat labai teisėtai yra pabrėžiamos vietos veiksmų grupių vaidmuo. E, mąstydami, skaičiuodami e, išlaidas ir investicijas vietos ir regionų lygmenių, mes neturėtume įtraukti struktūrinių išlaidų. Mes turime skatinti investicijas į augimą ir e, tolesnės, tole, tolesnę ūkio plėtrą. Priešingų atveju daugelis valstybių narių ir jų konkrečių regionų neturės galimybių toliau aukti ir vystytis. Dėkoju lokalne samouprave imaju velikih problema kaip e, Kroatijos europarlamentarė turi pasakyti, kad regionams yra didelių problemų kėlę e, dėl tvarumo ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į šį klausimą. Vis tik tai reikėtų kalbėti ne apie vieningo modelio įgyvendinimą, kadangi vietos regioniniai um, pad, uh, vienetai yra labai skirtingi, decentralizacijos lygis yra skirtingas ir tikrai manau, kad e, turėtumėm siekti aukštesnio išsivystimo e, lygio e, labiau atsilikusiuose regionuose, tačiau ir turtingesni regionai neturėtų nukentėti, pinigai turi būti paskirstyti efektyviai turtingesnės valstybės mums galėtų pasiūlyti daug daugiau nei pinigų, mums galėtų jos pasiūlyti patarimų, kaip įgyveninti reformas, reformas, kurios padarys mūsų sistemas efektyvesnės. Ačiū. Evo, trenutna kriza je zaista utjecala na e, situaciju u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Dabartinė krizė sudavė didžiulį smūgį vietos regioniniai valdžiai ir centrinė vyriausybė um, apkarpė biudžetus ir reikalauja, kad regioninė ir vietos valdžia prisidėtų prie to taupimo, bet to pačiu metu ir užtikrintų teikiamas paslaugas. Manau, kad vietos ir regioninė valdžia turėtų ieškoti būtų, būdų investuoti efektyviai ir išmaniai. Ir uh, Tikrai didžiulė dauguma parėmė šį pasiūlymą, taigi mes turime sutelkti dėmesį dabar į konkrečias priemonės, kurios leis užtikrinti augimą, užimtumą, um, sustiprins mūsų konkurencingumą. Vietos regionė valdžia neturėtų nukentėti dėl tų sunkumų, su kuriais susiduria valstybių narių centrinė vyriausybė. Taigi noriu paremti tuos, kurie pasiūlė aiškesnės, griežtesnės, skaidresnės taisyklės, kurios būtų tai, taikomos lėšų naudojimui tam, kad būtų galima projektus įgyveninti sparčiau ir efektyviau. Tai ypač svarbu Kroatijai, kuri tik dabar pradėjo šias lėšas naudoti. Obrigado, Presidente. Este relatório reconhece a clara tendência para uma desigualdade pranešimas pripažįsta, jog e, e, didėja netolygumai ES atskiruose regionuose. Kaipgi reikėtų kovoti su šio reiškiniu? Vienoda vieninga rinka, vien, vieninga centralistinė politika ir e, tie veiksmai, kurie ir prisideda prie tokio, tokių netolygumų. Taigi sanglaudos e, politika nėra pakankama, tai yra nepakankama priemonė. Siekiant pakeisti šį, e, šią tendenciją reikia aiškių e, esminių ES politikos pokyčių. Mes turime e, suteikti didesnį, sutelkti didesnės galės, skirti, skirti didesnės galės e, regionams ir vietos institucijoms, kurios turėtų daug, daugiau galimybių pasinaudoti struktūriniais e, fondais. Ir, aišku, negalima karpyti išlaidų iš 14-20 biudžeto skirtų šiems regionams mes e, turime ir keisti makroekonominės sąlygų nustatymo taisyklės. Dėkuoju. Keli. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę pasakyti šios svarbių klausimų, ypač kaip regioninės plėtros komiteto narys. Noriu pasveikinti šį pranešimą ir iš tikrųjų galvojant apie šį klausimą e, buvo visų pirma galvojama apie supaprastymą. Ir aš manau, kad sutelkia dėmesį į um, supaprastinimą ir efektyvų pinigų panaudojimą mes galėsime užtikrinti tinkamą naudą mūsų piliečiams. Aišku, dabar situacija nėra tobula ir regionuose mes matome tokių vietovių, kurios yra labai neturtingos. Taigi labai svarbu, kad būtų galima užtikrinti daugiau lankstumo valstybėms ir regionams, kad jos galėtų pasirinkti tai, kas yra geriausia jų um, žmonėms, kad tikrai galėtų lankščiai pritaikyti šios fondus. Ačiū. Smith. Prasančia Schmidt. Merci, Ačiū pirmininkė kolegos. Taip, biudžeto suvaržymai e, turėjo poveikio e, Europos fondų panaudojimui. 352 e, milijardai eurų yra skirti regionų plėtrai. Ir aišku, kad didžiausias poveikis tai yra sverto poveikis. Ir kai 2 eurai atkeliauja iš Europos, 1 euras atkeliauja iš vietos, iš valstybės biudžeto. Tai, taigi, galvojant apie valstybių sunkumus, tai yra netaupimai, o tai yra netinkamas biudžeto panaudojimas. Reikia sutelkti dėmesį į pagrindinį prioritetą, galvojant apie kitą biudžetinį laikotarpį tiek ES, tiek valstybėms narėms. Taip reikia lankstumo, tačiau valstybės ir vietos valdžia turi griežtai įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kuriuos turi jos įgyvendinti, kuriuos yra davusios ES. Ir tai yra taip pat ir tinkamas ES lėšų panaudojimas. Taigi turi būti tvari aiškiai ir teisingai paskirstomos tos lėšos. Bortsan. Pane Bortsan. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. E, kohezijska politika glavni je... Ačiū, pirmininkė. Sanglaudos politika tai svarbiausias ES įrankis kovojant su recesija ir krize. Tačiau biudžeto suvaržymai galėtų panaikinti teigiamą sanglaudos politikos poveikį. Taupimo prievolės nacionalinių lygmenių ir vietos programų finansavimo sunkumai e, smarkiai kerta per mūsų galimybės tinkamai panaudoti struktūrinius fondus, jų lėšas. Ir labiausiai nukenčia pažeidžiamiausios vietos bendruomenės ir regionai. Dėl to aš šitam pranešimui pritariu, juk jisai prašo nukrypimų, išlygų. Tai teisingas žingsnis, juk mes kalbame apie išteklius, kurie skirti ekonomikai didinti ir konkurencingumui skatinti. Ponas Paška, ačiū pirmininkė, komisijos narė. Mano Vyriausybė taip pat nusprendė konsolidavimo priemonės perduoti vietos e, e, valdžios institucijoms. Pavyzdžiui, taip atsitiko Bratislavoje. Regioninės administracijos e, veda į priekį regionų plėtrą ir atsakingos už 60 procentų vietos investicijų. Bet investicijos, palyginus su praeitais metais, dešimtaisiais metais, krito 10 procentų reikėtų siekiant daugiau harmoningo plėtojimuose nustatyti regioninį instrumentą tvariai plėtrai. Tokio instrumento taikymui reikėtų supaprastinti taisyklės, padidinti taisyklių lankstumą, suteikti ES lėšų. Stagnacijos ir krizės laikotarpį e, apibūdina socialinius e, paslaugų kokybės kritimas. Dėl to mums reikia daugiau investuoti į socialinius projektus. Pone Damanakį. Ačiū pirmininkė. Komisija parlamento iniciatyva džiaugiasi. Ponios Madžionį pranešimo pagrindiniams mintims mes pritarėme. Konvergencijos procesui tarp regionų krize pakenkė. Ypač didėja nedarbo skirtumai. Regioninės ir vietos valdžios labiausiai gali padėti mūsų valstybė ekonomikoms atsigauti po krizės. 2011 metais daugiau kaip 46 procentai išlaidų skirtų augimui 27 valstybėse narėse 46 procentai tokių išlaidų buvo atlikta žemesnė nei nacionalinis ligmuo valdžios institucijų. Tai tiesiogiai susijęs su viešomis investicijomis. 12 metais maždaug 60 procentų ES viešųjų investicijų buvo padarytos vietos valdžios institucijų regionų ir vietos valdžių pajamas krize apkarpė. Išlaidos ir skirtos ekonomikos augimui ir investicijos dramatiškai sumažintos. 2011 metais vietos valdžios investicijos sumažėjo 2,1 procento. Grįžome į 97 metų lygmenį. Tai būtų 2010-aisiais 5,8 procentų kritimo, 6,5 11 metais toks kritimas ir 12 metais 2,6 procento. Akivaizdu, kad situacija turi neigiamų pasiekmių. Įvairios valstybės narės teigia, kad vis sunkiau finansuoti programas ir vykdyti tikslus. Ši tendencija kelia nerimą, nes akivaizdu, kad ekonominė krizė kirto per vietos ir regionų valdžių gebėjimus e, skirti viešųjų lėšų, be kurių augimo perspektyvos ateitie negalime tikėtis. Komisija siūlo įvairių priemonių, kad lengviau būtų valdyti šiuos išteklius. Pirma, siūlome didesnius, didesnės bendro finansavimo e, e, procentus. Antra, reikia išteklius naudoti kuo taupiau, veiksmingiau. Vadinasi, programos turi būti strategiškai orientuotos, koncentruotos, siekiant įgyveninti 20 metų strategiją. Taip pat raginama ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių. Trečia, sanglaudos politika turėtų būti susieta su makroekonominėmis reformomis pagal europinį semestrą. Dėl to nustatyta įvairių ryšių tarp makroekonominio planavimo ir strategijų su makroekonominėmis sąlygomis. Komisija taip pat pareiškia, kad pagal tam tikras sąlygas leis laikinus nukrypimus, išlygas, taikoma stabilumo ir augimo paktui, kad galėtų vykti nacionalinis finansavimas tų projektų, kurios finansuoja Europos Sąjunga. Mm, visai neseniai komisija paaiškino, kaip ši proceda bus vykdoma. Ačiū. Diskusija baigta. Balsuosime rytoj 12 valandą. Toliau. James Ellis pranešimas. Suteikiu jam žodį.